Can we start the meeting? Ar galime pradėti posėdį? Dėkoju. Ačiū, kad susirinkot į šį ampl posėdį. Šiandien turime pilną kalbų vertimo režimą. Net galvo kalbą galite kalbėti ar ne. Neparašyta niekas, kad jūs negalite kalbėti kalbėti šią kalbą. Mes susirinkome išrinkti komiteto pirmininką ar pirmininkę. Taip pat šiame steigiamajame posėdėje dalyvauja ir pakaitiniai parlamento nariai. Laro Toro SND vardu pakeis ponę Dobrovą, o ponę Lina Galves Mulov e, pakeis Lukosan. Bus e, pakeista taip pat ir ponia Guljami, kol ji atvyks, ar jinai jau čia. Panašu, kad čia. Taip pat ponia Vedren pavaduoja ponia Bodry. O Taip pat ponas Joni e, pavaduoja ponę Ratkovą ir Alde frakcijos Andrija Karopa pavaduoja ponę Sambelį. Lakšanto pavaduoja ponę Frontiemet ir dar du kolegos Pane Skita dar EPP frakcijos vardu. Pavaduoja pona Tomač. Ir gal vėliau, kai ponas Williamson turės išvykti, ponas Guzmaueris jį pavaduos iš vieningų kairių frakcijos. Taigi posėdis pradedamas. Žinoma, norėčiau Jums priminti, kad šio posėdžio tikslas įsteigti komiteto biurą, išrinkti pirmininką ar pirmininkę, taip pat išrinkti pirmąjį, antrąjį ir kitus pirmininko pavaduotojus. Pagal 213 darbo tvarkos taisyklę. Taip pat išrinksime kitus pirmininko pavaduotojus. Taigi atėjo laikas pažymėti, kad kvormas yra ir laikas paskelbti kandidatus. Dairausi salėje, ar yra kolegų, kurie norėtų teikti kandidatūras. Ačiū. Aš kaip bendra pirmininkis čia, ACR e frakcijos deleguotas, norėčiau kolegę Sislo pasiūlyti dėl keleto priežasčių. Pirmiausia, norėdami užtikrinti demokratinį Europos parlamento darbą, Aš atstovauju 61 nario frakcijai ir mūsų frakcijos nariai remia šią kandidatūrą. Mes manome, kad labai svarbu, jog būtų išrinktas mūsų frakcijos narys į pirmininkus. Taip pat Yra taip, kad e, ši kandidatė savo šalyje buvo ministrė pirmininkė. Tai yra moteris, kuri turi specifinių gebėjimų tinkamų šiam komitetui ir šiam postui. Kalbame apie moterį, kurią paremė daugiausia balsavusių 500 tūkstančių rinkėjų palaikė e, ją. Ja rinkdami į Europos parlamentą. Manau, kad šių argumentų turėtų užtekti bandantiems apsispręsti balsuoti už šią kandidatę. Ir visos EKR frakcijos vardu norėčiau paprašyti, kad įvairios delegacijos apsvarstytų visas aplinkybės prieš nesutikdami balsuoti už šią kandidatę. Turėtume balsuoti laisvai ir apsispręsti bals laisvai. Taigi aš norėčiau paklausti um, kolegės, ar ji sutinka uh, tapti kandidate. Labai ačiū. Visiškai uh, pritariu šiai mano iškelimui kandidate, labai dėkoju už suteiktą garbę ir laukiu balsavimo. Jei taip ir yra, ar galima laikyti, kad nariai pritarė šiai kandidatūrai? Jei taip, tuomet atėjo metas balsuoti ponas Gaza. Taip, Deja, mūsų balsavimo aparatai ne visi tinkamai, e, ne visi yra suprantami mūsų naujai išrenktiems narė, nariams, todėl reikėtų e, supažindinti juos, kaip veikia, kad jie žinotų, kurį mygtuką reikia paspausti balsuojant už kandidatę. Ačiū. E, manau, kad tai būtų svarbu balsuojant slaptai. Pone Bishop paprašė žodžio. Yes. Good evening, everybody. Labas vakaras visiems. Savo frakcijos vardu, SND frakcijos vardu, norėčiau paprašyti slapto balsavimo. Na, o dabar turėtų būti paaiškinta procedūra tikriausiai. Pirmininkė, Kadangi yra naujai balsuojančių, pirmą kartą balsuojančių žmonių, pabandysime pirmiausia balsuoti, atliksime bandomą į balsavimą. Tikiuosi, kad visi e, turi savo balsavimo korteles, jas reikia įdėti į aparatą. Ar visi įdėjo savo balsavimo korteles į balsavimo aparatą? O dabar atliksime bandymą, koksgi klausimas būtų. Taigi klausimo nebus, tik mygtukus bandysime. Taigi, jeigu paspaudote kairį mygtuką, balsuosite už ir žalia spalva pasirodys. Tikiuosi, kad jūs galite tai matyti ir savo aparatuose. Na, o dabar, jeigu vidurinį mygtuką paspausite, pasirodys balta spalva. Tai yra susilaikymo spalva. Na, o raudonas mygtukas yra balsavimas prieš. Tikiuosi, kad visi dabar turi progos pabandyti. Siūlyčiau pabandyti visiems. Žalias už mygtukas, balta spalva susilaikimas, na, raudona spalva prieš. Ar visi jau pabandė, ar visi gali naudotis e, aparatais, ar reikia kažkam pagalbos? Jeigu ne, bandymas baigiamas. Ir perėsime prie balsavimo. SND frakcijos e, vardu ponė Bejata Šitslov e, siūloma išrinkti MPL komiteto pirmininkę. Taigi balsavimas pradedamas. Kadangi balsavimas slaptas, mėlyna spalva pasirodys. Ar visi sugeba naudotis e, maš... ma... aparatais, ar viskas teisingai veikia? Atsiprašau, sako pirmininkė. Su technika buvo problemų. Taigi dabar balsuosime Ample komiteto pirmininko rinkimai, pradedamas balsavimas. Prašau balsuoti dabar. EPP vienu nariu per daug. Pone Kaza. vis dar vienu nariu per daug Dabar baigsime balsavimą. Ar visi balsavo? Gerai, balsavimas baigiamas. Balsavimo rezultatai. 19 už, 34 prieš ir 2 susilaikė. Pone Kaza, žodis jums. Aš siūlyčiau atidėti šį komiteto posėdį. Mums dabar reikia laiko surasti kitam sprendimui. Taigi reikia laiko naujam sprendimui surasti. Ar būtų nauriau, daugiau norinčių pasisakyti? Ačiū, pirmininkė. Antrą kartą tai nutinka. Aš esu naujas parlamento narys. Man užimtumas ir socialiniai reikalai yra patys svarbiausi visame Europos parlamente. Jeigu reikia atidu, atidėti šį posėdį ir žmonėms reikia pasitarti, tai norėčiau paprašyti štai ko. Pirmiausia, turime atidėti labai trumpam laikui. Laikas eina, mums reikia pirmininko. Na ir antras dalykas, galbūt vietoj vieno kandidato uh, gal galima būtų parengti e, realų, normalų kandidatų sąrašą, susipažinti su kandidatais iki posėdžio. Iki posėdžio gal galima būtų žinoti kandidatus, nes viskas dabar e, vyksta už uždarų durų ir tai tikrai nėra gerai. Pone Bišov, prašau. Ačiū, pirmininkė. EPP aš paremčiau pasiūlymą. Visi koordinatoriai turi susitikti ir turi pagalvoti, koks būtų geriausias sprendimas, nes man atrodo, kad visi šioje salėje tuo suinteresuoti. Pirmininkė. Pone Kovalska pirmiausia žodžio paprašė. Lenkijoje nuolat girdėjau, kaip Europos Sąjungoje daug dėmesio skiriama demokratiniams procesams. O šiandien atmetėme vieną iš pačių geriausių kandidačių, kurios kompetenciją šios, šioje salėje net ne kiekvienas galėtų įvertinti ir tinkamai pasverti. Manau, kad būtent dabar didžioji mūsų dauguma e, tikėjosi, kad e, vis dėlto bus išrinkta ši kandidatė. Ta pertrauka mums reikalinga, todėl kad atmetėme tą kandidatę, kurią paremė daugiausia ES rinkėjų. 520 tūkstančių žmonių balsavo už ją. Panašu, kad e, mūsų ECR frakcijos nariai turėtų vis dėlto nuspręsti, kas turėtų tapti kitų kandidatų, būtent dėl to, kad didelio demokratinio palaikymo. Ir tas, ta pertrauka mums reikalinga. Ponas Pislov. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pasidžiaugti EPP iniciatyva atidėti šį posėdį ir aptarti šį klausimą. Renew Europe vardu norėčiau pasakyti, kad mes gerbėm visas frakcijas, taip pat ir EKR. Tiesiog manome, kad dėl vertybių nesiderama ir mes pritartume e, bet kuriam EKR kandidatui, kuris laikysis ES e, vertybių. Todėl mes labai vertiname pasiūlymą atidėti šį posėdį. Prašau. Mes žalieji irgi pritarėme atidėjimui ir tikimės, kad kartu pavyks surasti sprendimą. Mr. Fest. Ja, vielen Dank. Ich möchte darauf hinweisen, dass es in. Labai ačiū. Uh 213 darbo tvarkos taisyklių straipsnis numato, kad visos politinės jėgos parlamente ir komitetuose turi būti atstovaujamos. Tai nėra pasirenkama nuostata, tai yra privalomoji nuostata, nepasirenkama. Todėl prezidimas turėtų atspindėti šią politinę įvairovę. Uh, Mrs. Titlow, Mrs. Titlow asked the floor. Pone Šidlo paprašė žodžio. Gerbiami ponai, norėčiau padėkoti tiems iš jūsų, kas e, išreiškė pasitikėjimą man. E, paprašiau žodžio, todėl kad prieš akimirką vienas iš mūsų komiteto narių pasakė, kad mielai paremsite tą asmenį iš mūsų frakcijos, kuri gerbs demokratinės vertybės. Ir tokį asmenį, kuriems demokratinės vertybės svarbios. Su liūdėsiu priimu e, šį pasakymą. Na, tas kolega tikriausiai manęs net nepažįsta, neteko jam kalbėti su manimi, o aš esu viena iš nedaugelio šioje salėje, kuriai tos europinės vertybės, kurių pagrindų kuriama bendryje, yra labai svarbios. Visada dirbdama, nepriklausomai nuo to, ar būdama Lenkijos ministra pirmininkė, ar vykdydama kitas funkcijas ir pareigas savo savivaldybėje, ar būdama Lenkijos Seimo nare, pagaliau čia atvykusi į Europos parlamentą, kai dalyvau debatuose atstovaudama savo šalį. Taigi visada, visada turiu pripaži, prisipažinti, man buvo svarbios šios vertybės. Šios vertybės um, kūrė bendrystę, o šiame posėdėje jos um, buvo tarsi pamintos tas pusė milijono žmonių, kurie balsavo už mane rinkimuose ir tie likę, kuri įvertino vyriausybės darbą, kurią mm, man teko garbė vadovauti. Turiu priminti, kad labai daug gero buvo nuveikta Lenkijoje pastaraisiais metais ir Aš kartais pamastau, kodėl ES atsidūrusi krizėje, kodėl tiek daug problemų, o Lenkija beje ES yra nepaprastai svarbi. Žinoma, mum tai yra ta sąjunga, kuri turėtų vystytis, nelikti stovėti viename taške. Ir šiandien po šio balsavimo daug kas iš jūsų turėtų atsakyti savo į klausimą, kodėl ES susiduria su krizėmis. Jūs taip lengvai kalbate apie asmenį, kurio net nepažįstate ir sakote, kad tas asmuo um, negina demokratinių vertybių. Ačiū. Mr. William. Dėkoju. Kolega Williamson prašė žodžių. Dėkoju. Aš tik norėjau pasakyti, kad kairieji GUNGL taip pat remia siūlymą atidėti posėdį, kad galėsime rasti tokį kandidatą, kurį parems dauguma komiteto narių. Na, mm, girdžiu daug balsų pasisakančių už tai, kad posėdis būtų atidėtas. Nemanau, kad reikia balsuoti rankų pakelimu dėl to. Ačiū, kad dalyvavote posėdėje. Norite, kad būtų balsuojama, taip? Ar norime balsuoti slaptai, ar ne? Ne? Kas pritartų tam, kad posėdis būtų atidėtas? Norite balsuoti elektroniniu būdu? Gerai. Balsuokime elektroniniu būdu. Žalia mygtuką spaudžia tie, kurie pasisako už posėdžio atidėjimą. Kiti spaudžia kitą mygtuką. In favor of postponement green, uh, in favor of continuing the red button. Jeigu norite, kad posėdis tęstųsi, spauskite raudoną mygtuką. Ar visi spėjome balsuoti, regėsi dar ne? The mo the motion is to postpone the meeting. And... Sprendimas buvo posėdį atidėti. Ar visi spėjom balsuoti galiausiai? Baigiame balsavimą. 45 komiteto nariai siūlo posėdį atidėti. 8 balsavo prieš šį siūlymą. Ačiū visiems. Informuosiu apie, apie naujas balsavimo galimybės visus artimiausių metų.